Mesdames et messieurs, chers collègues. Ponios ir ponai, mėly kolegos, noriu pasveikinti visus kalbėtojus, kolegas, sustikimo dalyvius ir taip pat pasveikinti Envi komiteto vadovus, nes e, šitas klausimas vyks e, e, dalyvaujant abiejų komiteto atstovams. Sveikinu poną Javor ir jo komandą. Labai atidžiai klausysime kas bus sakoma apie direktyvos dėl atsakomybės aplinkos sąsauką įgyvendinimą, tolesnį įgyvendinimą. Jūri organizuoja šį klausimą kartu su Envi komitetu. Ši direktyva, LD direktyva įsigaliojo 2004 m. balandžio 30 d. ES valstybės narės turėjo trijų metų pereinamąjį laikotarpį šios direktyvos perkelimui į nacionalinę teisę. Ir tas perkelimas pasibaigė 2010 m. Liepos mėnesį. Tad užtruko tas perinamas laikotarpis daugiau nei 3 metus. Pagal šios direktyvos 18 straipsnį Europos komisija turėjo parengti E, ataskaitą 2014 metais apie patirtį sukauptą įgyvendinant šią direktyvą. Aišku, mes e, turime labai atidžiai žiūrėti, kaip įgyvendinama ta direktyva, tai atsispindi nacionalinėse ataskaitose, kurias valstybės narės 13 metais atsiuntė Europos komisijai. Turime čia rengtis taip pat kita atitinkamą informaciją, bet kadangi tos atskaitos valstybių narių e, vėlavo, vėlavo vertinimas ir taip atsitiko todėl, kad ES įvyko politinių pokyčių 14 metais ir galių gale tą e, ataskaita buvo parengta ir priimta tik tai 16 metų balandžio mėnesį, na, o dabar jau galime dėl to ir renkti šį uh, šios, šį klausimą, kuris suteiksim daugiau informacijos ir kadangi jūri ir renvi komitetai e, kartu dirbo priimant e, LD direktyvą ir kadangi mūsų komitetų nariai yra pateikę savo poziciją direktyvos klausimu, tai mums atrodė visiškai natūralus dalykas dabar kartu šiems abiems komitetams dalyvauti šiuose klausimuose. E, ir e, organizuoti kartu iš principo tos klausimus. Tad šiame kontekste mes e, šiandien esame pasikvietę ekspertų, interesų grupių atstovų, Europos komisijos atstovai taip pat e, dalyvauja. Mes e, norime detaliai nagrinėti šios direktyvos įgyvendinimo poveikį piliečiams, įmonėms, aplinkosaugai ir visiems kitiems aspektams, į kuriuos turėtume atsižvelgti. Tad dabar iš karto norėčiau suteikti žodį jeigu jūs su tuo sutinkat, ponė Žavor, pirmai pranešėjai, poniai Kasota, kurie atstovauja Alborgo universiteto, jinai kalbės apie šios direktyvos perkelimą, tai yra apie svarbos slengsti, taip pat e, atsakomybės aplinkosaugos e, srityje svarbą bei apie apsaugos priemonės, kurios numatytos toje direktyvoje. Pone Kasoto, žodis jums. 15 minučių. Ir e, kad jums būtų lengviau dirbti ir kad nei ponas Javor, nei aš ne, nebūtume e, žandarai tikrinantis tą laiką, tai jūs matote laikrodžius pakabintus ir galite žiūrėti, kiek valandų ten. Gerbiami kolegos, man didelė garbė šiandien kalbėti apie mūsų direktyvą. 2007 metais, balandžio 13, buvo priimtos šios direktyvos nuostatos, ji buvo pradėta įgyveninti ir dabar galima pradėti įvertinti šį įgyvendinimo procesą. Šiuo tikslu reikėtų priminti, kad ši direktyva yra ilgo proceso rezultatas. Visą tai vyko 18 metų. E, e, Europos komisija apibrėžė ES teisinės schemos tam tikras nuostatas ir nustatė svarbiausius aplinkosaugos kriterijus ir atsakomybės kriterijus būtent prieš 18 metų. Šios direktyvos tekstas yra įvairių kompromisų, politinių pirmiausia rezultatas. Tai yra pirmiausia diplomatinis tekstas. Atleiskite, sako pirmininkas, nėra prancūzų vertimo trečiojų kanalų ar būtų galima ištaisyti šią problemą. Prašom tęsti jūsų pasisakymą. Taigi, e, tekstai yra diplomatiniai e, ir jie nėra labai išsamus, kai kuriais e, klausimais tas atsakomybės aplinkos saugos režimas net yra pakankamai detaliai numatytas. Svarbu žinoti, štai svarbiausius dalykus, kuriuos čia matote ekrane. E, matote, kad čia kalbama apie vairius teisės šaltinius, ES, tarptautinės teisės nuostatas ir taip toliau ir panašiai. E, ir matote, kad svarbiausių dalykų išdėstymas nėra kažkoks e, būdingas, ten nėra kažkoks eiliškumas, tiesiog remiamasi loginė tam tikra e, seka. Taigi, matote svarbiausius dalykus. Aš pirmiausia kalbėti apie labai konkrečius dalykus ir pasakyti, kad pirmasis esminis dalykas yra um, ribų nustatymo ir, ap, ir žalos apibrėžimas. Jie turėtų keistis. Jeigu tai keisis, tai tuomet visą tai atsispindės ir kitose nuostatose. Tad aš savo pasisakymę šiandien kalbėsiu apie tris svarbiausius dalykus. Pirmiausia, aplinkos saugos žalos apibrėžimas ir ribų nustatymas. Antra, kalbėsiu apie taikymo tekstų apriepti ir trečia, išimtis. E, kaip kartais operatoriai rinkos tengiasi išvengti tos atsakomybės. Tai paminėsime taip pat. Taigi aplinkos saugos e, pakenkimo aplinkai apibrėžimas yra labai, sakyčiau, ribojanti savoka. Tas apibrėžimas yra toks, kuris e, kalba tris kart bent jau apie gamtos išteklius, ten yra kalbama apie gyvūnų rūšis ir jų buveinės, e, kaip, kaip yra pasakyta laukinių paukščių direktyvoje ir jų buveinių direktyvoje. Taip pat kalbama apie pakenkimą vandeniu, kai užteržiamas vanduo ir dirbožėmio taršą. E, Visą tai gali turėti įtako žmogaus veikatai. Tai yra tie teisės aktai, kuriais yra remiamasi kaip referenciniais dokumentais. Ir e, tuo remiantis yra apibrėžiama e, tai, kas yra žala aplinkai. E, taip pat nesižvelgiama šiame apibrėžime į tradicinę žalą, žalą prekiams individualiems asmenims. Tai yra žala padaryta aplinkai. E, žvelgiant labiau į ekologinę reikalo pusę. Lyginant ją su antropogeninė vizija. E, taip pat tekstuose yra pasiremiama ir tam tikrais techniniais apibrėžimais. Tačiau tai nėra techniniai teisiniai e, kriterijai ar apibrieštis. Nes jeigu pažiūrėtume, pažiūrėjant, antrąjį straipsnį, kaip matote štai skaidrėje, kur kalbam apie apibrieštis, yra pasakyta, kad e, tai yra pirmiausia pamatuotinas pakeitimas e, pakenkiant tam tikriems dalykams, gamtiniams dalykams ir aplinkai, kurie gali būti padaryti tiesiogiai ar netiesiogiai, tai yra pakankamai mokslinė kalba, nėra numatyta jokių aiškių kriterijų. Ir tai sudaro galimybės įvairiai interpretuoti tas apibrieštis valstybėms narėms pagal nacionalinės įvairias susiklošiusias sistemas. Ir iš tikrųjų yra poreikis turėti tokią apibriežtį, kur yra numatyti bent jau minimalūs bendri vardikliai. Ir reikėtų, kad tas apibrėžimas būtų ne tiek mokslinis, kiek teisinis. Nes jeigu viskas liks taip kaip dabar, tai vėl e, reikėtų susirasti kažkokius bendrus e, e, vardiklius mokslinius kad, nes kol kas teisėjams yra sunku suprasti, kas ir kaip. Mokslinis apibrėžimas e, taip pat reiškia, kad turi būti numatyti ribiniai dydžiai tam tikri, siekiant apibrėžti, kas yra e, žala aplinkai. Jeigu tie, tos ribos bus pernelyg aukštos, gali atsitikti taip, kad daugeliu atveju tų, tų, ta žala niekad nepasieks nustatytų ribų. E, mano supratimu, formuluoti yra pernelyg daug mokslinių pavadinimų ir formuluočių. Ir sunku bus įgyvendinti tokią apibriežtį valstybėms narėms. Taigi reikia nustatyti tam tikras ribas ir nustatyti kriterijus, kad galėtume įdėkti atsakomybės mechanizmą. Ne tik šiaip turėti mechanizmą, bet kad būtų tas mechanizmas veikiantis tada, kai jo reikia. Kitas svarbus dalykas yra e, taikymo apriptis. Aš čia nedaug ką galiu pasakyti, kadangi taikymo apriptis yra susijusi e, su e, pačia apibrieštimi, kas yra žala aplinkai. Buvo tartasi dėl tam tikro susitarimo, dėl apibriešties ir Kol kas ta apriptis yra logiška su to, dėl ko buvo susitarta. Nes tai, kaip jau sakiau, yra dvi tos pačios monetos pusės šie dalykai. Tas, ta apriptis siaura. Ir antrajame priedė ir, ir trečiame priedė tiksliau yra kalbama apie šios dalykus. Ten yra kalbama apie potencialią ar realią riziką aplinkai. E, ši direktyva dėl atsakomybės turi tikslą, lei, turi tikslą numatyti tokias veiklas kaip specialių sąlygų sudarimas, registravimas, leidimų išdavimas. Tačiau jeigu bioįvairoviai padaroma žala, tai tuomet toks individualizavimas ne, nebūtų labai geras dalykas. Negalėtume taikyti visiems tų pačių taisyklių. Atsakomybė turėtų būti tuomet išplėsta į galimas veiklas. Ir tuomet tektų kalbėti apie, pavyzdžiui, nerūpestingą elgesį ar kaltę dėl tam tikrų įvykusių dalykų. Taigi, e, taikymo apriptis turėtų būti išplėsta. Reikėtų kalbėti apie kitas veiklas, ne tik tas, kurios paminėtos trečiajam E, priedė reikėtų kalbėti apie operatorių, pavyzdžiui, nerūpestingumą ir tas e, apriepties išplėtimas leistų e, valstybėms lengviau taikyti šią direktyvą. Kompetentingos struktūros, kai kurios turės veikti labiau negu kitos. Ir dėl to gali atsirasti mažiau harmonizavimo galimybių kalbame taip pat, čia yra svarbu kalbėti taip pat ir apie išimtis, kai atsakomybės e, e, operatorius ar rinkos dalyvis stengiasi išvengti ir gali tai padaryti. Ir čia mes kalbame apie e, galimybės gintis ir apie išimtis. Jeigu pažvelgtume į ketvirtą straipsnį šioje skaidrėje, matytume, kad šiuo požiūriu e, į atsakomybės sritį neįeina tokie dalykai kaip žala, kuri padidino klimato kaitos spartą. Ir tarp žalos padarytojo ir įvykio šiuo atveju nėra numatyta e, tiesioginio ryšio, nėra kalbama apie galimuosius uh, apie tokius veiksnius, kurie padidina ateityje galimybę e, įvykti didesniai žalai ar žalai padidėti. Tokie dalykai kaip gamtiniai reiškiniai, karai ar, ar panašus dalykai irgi nėra apriepiami šios direktyvos. E, apie atsakomybę taip pat nekalbama ir tuo atveju, kai vyksta brandolinė nelaimė, išsilieja nafta, e, Ir sakoma, kad nacionalinės konvencijos ir apima kaip tiek štai tokius klausimus. Norėčiau pasakyti, kad šios konvencijos kol kas nėra efektyviai veikiančios. Ir štai turime išimčių štai tikrą e, dar vieną kategoriją. Tai yra pasirinkimai, kurie nėra galutiniai. Ir štai mes čia galime matyti, kad, pavyzdžiui, veikla yra leidžiama. Tokį leidimą suteikia nacionalinė valstybės narės kokia nors administracija kompetitinga, leidžiama gaminti, pavyzdžiui, kokias nors reikalingas medžiagas. Pagalvokite štai, pavyzdžiui, apie atliekų tvarkytojus. Toks tvarkytojas vykdo savo veiklą, e, turėdamas valstybės e, narės kompetentingos struktūros leidimą. Ir turime kitą e, galimybę, kaip pavyzdžiui, neatsakingas operatorius yra už žalą tada, kai jis naudojasi produktu, kai į rinką pateko produktas, kuris, pavyzdžiui, galėjo sukelti kažkokį neigiamą poveikį. Ir štai pagalvokime apie GMO e, gamintojus ar nanotehnologijų naudotojus. Šiuo atveju e, atsakomybės už aplinkos apsaugą direktyvos e, apreptis yra tokia, kuri nėra susijusi su įrodinėjimo E, našta. Tai yra labai sunku rodyti tokius padarytus pažeidimus. Valstybės narės turi pernelyg daug laisvės, labai daug laisvės. Ir de facto valstybės narės dažnai naudojasi e, tokia laisva sistema vertindamos atsakomybę. Mano supratimu, E, nėra labai pozityvus dalykas, taip, kai, kai leidžiama taip laisvai e, interpretuoti atsakomybės klausimą. Reikėtų e, tiesiog iškelti klausimą, kodėl reikėjo tokio laisvo interpretavimo. Pirmiausia, buvo remiamasi nešališkumo principu, nes nesažininga būtų gamintoje uh, E, bausti už tai, kad jis naudojusi produktų, kurio kenksmingumo šis nežinojo ir panašiai. Ir kita vertus mes turime tokią veiklą sustabdyti, nes priešingų atveju, jeigu ir toliau bus naudojama tokia, tokiamis taršiomis technologijomis ar panašiais dalykais, ta tarša niekada nesustos, nebus tam jokių paskatų. Taip pat svarbu užtikrinti pusiausvyrą tarp ekonominės plėtros viena vertus ir antra vertus. Uh, būtina užtikrinti tinkamą aplinkos apsaugą. Tad ta laisva interpretacija su daro galimybės valstybėms narėms turėti pernelyg daug laisvės. Valst... Ir, ir būtent tos laisvos interpretacijos egzistavimas yra paradoksalus, nes reikalingos reikalingi yra tam tikri standartai, kurių dėka visi stengiamės įdėkti teršėjo mokėtojo principą. Ir ta laisva interpretacija yra kliūtis tam, nes kai susidurima su žala aplinkai, niekas neturėtų būti atleistas nuo atsakomybės. Net tuo atveju, jeigu tiesiogiai nėra žalos sukėlėjas kaltas, bet žala visais atvejais turėtų būti išieškoma. Na ir svarbiausias dalykas yra tas, kad turėtų reikėtų taip pat būsimą įvystimąsi tam tikrų technologijų apimti ateityje šių dokumentų. Būtina vertinti visas kylančias rizikas, pavyzdžiui, kai uh, rinkos dalyvis yra atsakingas tuo atveju, kai jisai vykdo tam tikrą veiklą. Jeigu ta veikla yra rizikinga, jeigu tai gali būti tarši veikla, arba, pavyzdžiui, taršos efektas tos veiklos gali vystytis, e, tapdamas vis e, pavojingesniu laikui bėgant. Kaip tuomet traktuoti atsakomybės klausimus? E, kol kas tik Vokietijos teisės nuostatose kalbama apie tai. Ir manau, kad tai turėtų būti ta nuostata, kurią būtų galima sėkmingai integruoti ir į mūsų aptariamos direktyvos nuostatas. Norėčiau pasakyti, kad e, tas minimalių ribų nustatymas yra svarbus dalykas, reikėtų dėl jo diskutuoti, yra, reikėtų numatyti tas minimales ribas, lygiai taip pat šią sistemą <clears throat> būtų galima naudoti ne tik valstybėms narėms, negalėtų naudotis e, viešoji administracija, regionai šalyse narėse. Reikėtų numatyti reikiamą reguliavimą e, mūsų aptariamos ryties ir e, taip pat numatyti palaipsninį vertinimą. Taip leistų tinkamiau įgyvendinti subsidiarumo principą. Čia galėtų dalyvauti neoficialūs veikėjai, kurie taip pat yra labai svarbus šios direktyvos įgyvendinimui. Antras dalykas - apriptis, taikymo apriptis. Kol kas ji per siaura, per nelik ribota. Ir reikėtų tas ribas išplėsti ir galiausiai išimtis ir laisva interpretacija. Tai atsakomybės režimą susilpnina, kadangi uh, sunku apibriežti galiausiai, išaiškinti ir apibriežti tą atsakomybę. E, labai daug veiksmų laisvės tebe turi valstybės narės, e, nes jos gali apsispręsti, kokiomis nuostatomis naudotis. Dėl to nėra pakankamai, dėl to nėra įmanoma įgyveninti pakankamą harmonizavimą reikėtų, kad valstybės narės prie, prie to harmonizavimo padirbėtų daugiau. Dėkoju, ponės ir ponai, už tai, kad išklausėte. Ačiū, sako pirmininkas, už jūsų analizę ir išaiškinimus. Jūs tik dvi minutės viršijote savo pasisakymo laiką, tuo didžiai pakengdama aplinkai. Ponas Javor pasisakys, ten komiteto vardu prašau. For, for dėkoju pirmininkė, dėkoju visiems kalbėtojams. Taipogi, na, dabar iš karto suteiksiu žodį mūsų kitai kalbėtojai, daktarė Kristel Dasmet iš Maastrichto universiteto. Jis kalbės apie operatorių ir draudikų mokumą kompetencijų konkurencingose e, rinkose. Ji kalbės apie privalomas finansinio saugumo sistemas ir kitus specialius fondus. Taigi prašom žodis Jums. Dėkoju už suteiktą žodį. Taigi dėkoju už tai, kad pakvietėte mane tam, kad pristatyčiau privalomo finansinio saugumo aspektą. Aš esu akademikė, todėl pradėsiu nuo teorinių dalykų. Aš išanalizavau ELD, e iš LD e iš ekonominės teisės analizės perspektyvos. Iš esmės ši disciplina reag... žiūri, kaip individai reaguoja į teisės pokyčius ir kokiamis aplinkybėmis konkrečia... konkreti taisyklė gali padidinti visuomenės gerovę ko gero pagrindinis išeities taškas šios analizės yra štai koks vieno operatoriaus ar subjekto veikla, kuri gali būti socialiai naudinga, gali e, pažeisti aplinką. Tačiau dėl to e, nebus e, jo, e, riz, tačiau ir tai vadinama eksternalitetu. Dabar Kas dėl socialinės gerovės, tai čia gali būti pasitelta ieškinių teisė tam, kad būtų internalizuojamas eksternalitetas. Taigi iš esmės subjektas turi atsižvelgti į savo poveikį aplinkai. Čia yra keletas didelių e, kategorijų tų ieškinių teisės. Tai yra aplaidumas, neapdairumas, prieš griežtą atsakomybę. Iš esmės pirmenybė yra teikiama griežtos atsakomybės principui e, pavojingus veiklos e, srityje, kuri gali sukelti aplink, žalą aplinkai. Neapdairumo, neatsargumo principo atveju teismas turi nustatyti e, ar subjektas ėmėsi atitinkamų apdairumo principų ir jeigu jo nebuvo, nebuvo jų imtasi, tiksliau jų užtikrinti imti, im, nebuvo imtasi užtikrinti, tai tada teismas atitinkamai nuspręsintis priemonių. Gali būti numatytos atsargumo priemonės taipogi šioje srityje. Taigi teismas gali nustatyti tą optimalų lygį, e, nors tam tikromis aplinkybėmis sudėtinga būtų tai nustatyti. Tačiau ši problema griežtos atsakomybės sistemoje neegzistuoja, todėl kad šioje sistemoje operatorius ar subjektas būtų atsakingas visais atvejais. Taigi subjektas imsis optimalių prevencijos priemonių Ir jeigu, pavyzdžiui, prevencija kainuoja daugiau negu nauda, tai gaunama nauda, tai jų nebus tų prevencijos priemonių imtasi. Taigi čia optimalumo principas bus pritaikytas. Tačiau pavojingos veiklos e, srityje potencialus teršėjas ar operatorius gali, turėtų imtis visų e, reikalingų priemonių. Taigi ap, pavojingos veiklos srityje reikia naudoti griežtos atsakomybės sistemą. Tačiau čia reikia atsižvelgti į nemokumą, nes griežtos atsakomybės sistema nebeefektyvi tampa, jeigu atsiranda nemokumo čia pavojus. Jeigu subjektas iš anksto žino, kad jis gali sukelti žalos aplinkai ir ta aplinka bus tokia didelė, kad jis nesugebės e, jos padengti, kompensuoti, e, tai tiesiog jis imsis atitinkamų prevencijos priemonių. Todėl griežtos atsakomybės sistema neturėtų būti pritaikyta be finansinių garantijų sistemos. Nes taip nemokumo atveju tiesiog e, negalima užtikrinti žalos aplinkai atlyginimo. Jeigu, pavyzdžiui, iš anksto subjektas e, žino, kad ne, ne, nesugebės patenkti, padengti to žalos, tai kodėl jis apskritai turėtų imtis tokios veiklos? Taip, teorija atrodo labai gražiai, tačiau praktika yra šiek tiek sudėtingesnė. 2014 metais, kai buvo sutarta dėl direktyvos, e, požiūriai dėl finansinio saugumo smarkiai išsiskyrė taipogi. Valstybės narės nesutarė šiuo klausimu, o komisija apskritai e, nepritarė šiam pasiūlymui, todėl paliktas reglamentavimo, šitą reglamentavimą šitas valstybėms narėms. 2000 2014 metais vis dėlto buvo pamatyta, kad sudėtinga yra užtikrinti finansinį saugumą. LD 14 straipsnėje yra pasakyta, kad valstybės narės turi imtis priemonių tam, kad paskatintų e, finansinių saugumo instrumentų plėtrą, tam, kad operatoriai e, bu, galėtų pasinaudoti finansinėmis garantijomis tam, kad savo atsakomybę galima apdraustų. Taigi valstybės narės pasirinko skirtingas sistemas. Informacinės kampanijas kai kurios pasirinko, kitos privalomas sistemas pasirinko. Aštuonios valstybės narės numatė privalomą finansinio saugumo sistemą nacionaliniu lygiu, na, o kitos valstybės narės pasirinko savanorišką rinkos požiūrį. Valstybėse narėse, kuriuose buvo privaloma sistema e, numatyta, buvo nustatytos ir viršutinės bei žemutinės e, ribos atsakomybės. Taipogi ir išimtis. Taigi kol kas dar yra pernelik anksti įvertinti, kuris iš šių požiūrių būtų veiksmingiausias. Ir apskritai, ko gero, nėra vieno bendro ES lygio sprendimo šioje srityje. Komisija peržiūrėjo šią situaciją. Pirmą kartą 2010 metais buvo nuspręsta, kad harmonizuota privaloma finansinio saugumo sistema yra pernelyg ankstyvas sprendimas, nuo antras įvertinimas buvo 16 metais atliktas. Ir 16 metais komisija e, parodė savo ketinimus didesniam ketinimą e, siekti didesnio harmonizavimo. E, Tačiau kita vertus yra plačiai manoma, tiksliau manoma, kad nacionaliniai sprendimai ko gero būtų geresnė opcija. Mano manimu, didžiulis skirtumas yra tarp rekomendavimo valstybėms narėms skatinti e, operatorius imtis finansinio saugumo priemonių ir konkretaus rekomendavimo. Štai pavyzdžiui, skalūnų dujų rekomendacijos 12 straipsnė yra sakoma, kad valstybės narės turėtų užtikrinti, kad jų operatoriai užtikrina pakankamų finansinių garantijų ir atitinkamų ekvivalentinių e, e, garantijų siekiant užtikrinti atsakomybę žalos gamtai sukėlimo atveju. Taigi galbūt LD srityje vis dėlto buvo pražiūrėta tokia galimybė ir nebuvo tiesiog numatyta tokia prievalė, nors galėjo būti tai padaryti. Deja, nemokumo pavojus yra realus. Noriu tik tai priminti Kolontar atvejį Vengrijoje 2010 m. spalio 4 dienos atvejį. Vengrijos vyriausybė išleido maždaug 128 milijonus eurų atkuriamosioms priemonėms, nors draudimas galėjote kainuoti tik tai 40 tūkstančių eurų. Dar noriu priminti Niderlandų Murdeik atvejį. Ir štai pavyzdžiui, e, vietos savivaldybė turėjo tokiu atveju tik tai nedidelę dalį iš tos didelės žalos e, padengti. Taigi, jeigu žala gamtai yra sukeliama, pasiekmes finansinės to yra didžiulės. didžiulės. Taigi praktiškai be finansinių garantijų galbūt privalomo atsakomybės sistemo neturėtų egzistuoti. Taigi galbūt teršėjas moka principas čia būtų geresnis. Yra finansinio saugumo instrumentų taipogi skirtingų. Ir priklausomai nuo aplinkybių galima pasirinkti ir kitų uh, priemonių, pavyzdžiui, bankų garantijų, savanoriško draudimo, uh, sistemo, rizikos dalymasis, rizikos dalymasis galėtų būti kitas sprendimas, specialūs fondai, pavyzdžiui. Akademikai ir teorija kartai, ga, kartais gali būti labai nutolę nuo realios verslo aplinkos. Tačiau vis dėlto Vienas dalykas yra nieko nedaryti, o kitas yra numatyti finansinį saugumą. Čia galima numatyti tam tikrų ribų, pavyzdžiui, arba, pavyzdžiui, mažos rizikos bendrovėms išimtis galbūt numatyti ir panašiai, taigi priemonių yra. Reikėtų apie tai pagalvoti. Na, o dabar jeigu apie draudimą pagalvotume draudimas tik tai dalį žalos gali padengti, visko negali tai padengti. Nereikėtų pamiršti ir dar moralinės žalos ir ko gero draudimo bendrovės to nepadengtų. Taigi, jeigu privalomas finansinis saugumas būtų numatytas tokios sistemos, tai čia e, reikia numatyti tam tikrą balansą reikėtų pasižiūrėti, kokie operatoriai patektų į tą sistemą, kokio, kokias sumas reikėtų čia numatyti, kokie instrumentai patektų į šią sistemą, e, kokiomis sąlygomis e, būtų, pavyzdžiui, numatyta padengti žalą, ar būtų išimčių, pavyzdžiui, tokioms, e, tokiems sugetams kaip EMAS, tarkime. Taigi dabar mano galutinės išvados, kadangi laiko daug neturime. Kaip jau ir sakiau, pakartosiu dar kartą, jeigu nėra privalomo e, finansinio saugumo, tai tada kaip ir atsiranda pavojus, kad e, konkretus subjektas ar operatorius e, nesims optimalių apsaugos priemonių. Ir ko gero be e, be to reikėtų užtikrinti, e, ko gero, pusiausvyrą tarp naudos ir žalos tokios apsaugos, tokių apsaugos sistemų. Dėkoju už pristatymą. Na, o dabar žodis ponui Kavada. Merci beaucoup pour vos explications détaillées. Dėkuoju už jūsų e, detalų pranešimą. Dabar kalbės e, gamtos išteklius e, valdančios grupės atstovas ir Europos rizikos valdymo federacijos e, atstovas. Tad du kalbėtojai. Visų pirma, panas Pereda, o paskui panas Kanameras. Po penkias minutės kiekvienas iš kalbėtojų turės kalbėti. Dėkuoju. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Labą dieną visiems pirmininkams, vicepirmininkams ir parlamento nariams. Mano pavardė yra Pireda. Aš dirbu ENI grupėje ad hoc e, pramonės gamtos išteklių valdymo grupė. Tai yra įmonė, kuri dirba Europos Sąjungoje ir daugelį kitų pasaulio e, regionų grupės vykdomoji direktorė negali dalyvauti šiame posėdėje, tačiau jinai galės, jeigu būtų reikalas paskui e, atsakyti į e, kylančius e, šiuose diskusijose klausimus. Aš savo pranešime apibūdinsiu kontekstą mūsų darbo kontekstą, taip pat pateiksiu mūsų požiūrį į tai, kaip e, įgyvendinama direktyva ir ką mes apie tai manome. Mūsų grupė yra sudaryta iš tarptautinių įmonių, kurios dirba praktiškai visose sektoriuose. Ir e, aš e, taip pat pakalbėsiu apie tai, kaip direktyvos įgyvendinimas veikia mūsų darbą, apie tai, su kokiais partneriais mes bendraujame šiame kontekste, Europos komisija, valstybės narėmis, verslo asociacijomis ir kitais subjektais. Mes galime teikti, jog kol kas e, direktyva iš tikrųjų pasiekia numatytus e, tikslus, bet mes turėtume uh, E, palaukti ilgesnį laiką, kad surinktume daugiau faktų, e, kad galėtume geriau vertinti tai, ko reikia ir užtikrinti geresnę gyvendimo sėkmę. Kit, kitaip sakant, galbūt e, mes turėtume daugiau dėmesio skirti prevencijai, nes mūsų sektoriaus darbuotojų pastangų dedama būtent šioje srityje ir komisija taip pat deda daug pastangų, kad šios direktyvos įgyvendinimas būtų sėkmingas ir dar daug planuojama, ką padaryti toje srityje, kadangi ši direktyva jau yra įgyvendinama tai mes e, pabandėme keistis informaciją su pramonės atstovais ir kitais praktiškai dirbančiais toje srityje subjektais. Mes manome, kad ši direktyva e, atitinka poreikius ir jinai turi įgalinti fiksuoti aiškias taisyklės, kaip turi būti atlyginama žala įvykus e, avarijoms ir kitiems panašiems įvykiams. Mūsų tyrimas rodo, jog didelio masto įmonės žino šitos direktyvos taikymo sritį ir yra e, tos nuomonės, jog e, trečias priedas ir ten vardėmos e, veiklos yra tinkamos, palyginus e, mažai įmonių neaktyviai gyvena tą direktyvą. Dauguma įmonių mano, kad prievolės kurios e, yra numatytos toje direktyvoje, turi būti įgyvendinamos ir jų neturi būti vengiama. Dabar kokie iššūkiai iškyla gyvendant tą direktyvą? Visų pirma, yra tam, tikrų, tam tikros dviprasmybės dėl kai kurių e, terminų ir reikėtų e, toliau E, akcentuoti šitos e, akcentus. Taip pat mes e, norėtume, kad prioritėtinės 17-20 metų veiklos sritis būtų pabrėžiamos siekiant, kad ten būtų įgyvendamas reikiamas priemonės ir kad būtų užtikrinama tinkama informacija įmonių bendruomenė aktyviai stengiasi gyvendinti šitos direktyvos e, nuostatas ir keičiasi informacija su e, viešomis institucijomis. Įmonėms labai svarbu, kad e, būtų vienodos sąlygos taikomas visoje Europoje, tačiau turint omenyje, praktinius aspektus. Mūsų grupė rekomenduoja, kad e, reikėtų ir toliau stiprinti šitos direktyvos e, įgyvendinimą, paremti e, daugiametę veiksmų programą. Mes ir toliau vertinsime padėtį. Dėkojame dar kartą už galimybę pasisakyti šiame posėdėje. Dėkuoju, ponė periodą. Aš atsiprašau, kad mes e, sumažinom kalbėjimo laiką jums, tačiau mūsų darbos vaikė tokia, kad privalėjom tai daryti. Jeigu jūs norite pridėti savo pasisakymo tekstą prie protokolo, kad visi galėtų su juo susipažinti, tai mes galime tai padaryti. Dabar e, ponas Kamameras, taip pat penkioms minutėms jūsų pasisakymas taip pat yra sutrumpintas. Ponios ir pono Europos parlamento nariai, gerbėjom Europos komisijos atstovai, man tenka garbė e, kaip e, Europos rizikos valdymo asociacijų federacijos generaliniam sekretoriui pasisakyti čia, Europos parlamente. Ferma, tai yra mūsų federacija, džiaugiasi turėdama galimybę dalyvauti čia posėdėje. Ačiū Teisės ir aplinkos saugos reikalų komitetų už kvietimą mums posėdėje dalyvauti. Turiu pasakyti, mūsų asociacija atstovauja uh, Europos rizikos e, valdymo asociacijoms. Rizikos valdytojai yra atsakingi už rizikos nustatymą, jos valdymą ir e, rizikos tvarkymą. Tai atitinka mūsų profesiją. E, dėl to rizikos valdytojai labai rūpinasi riziką, kuri kyla aplinkosaugos rytį. Aš pasistengsiu e, E, parodyti, kaip mūsų aptariama direktyva prisidėjo prie aplinkosaugos politikos plėtojimo Europos Sąjungoje ir antra, kodėl e, draudimo e, nuostatos turi būti tinkamai pasitelkiamos mažinant riziką. Sarma pritarė Europos komisijos nuostatoms. Įvestos yra naujos savokos valstybių narių teisė. Visa tai yra papildoma pridėtinė vertė, rodant ES veiksmus taikomi panašus principai visiems, tokie kaip, pavyzdžiui, teršėjo mokėtojo principas arba bendras žalos apibrėžimas. Kita vertus, valstybės narės e, irgi jau atranda šios direktyvos potencialą. Būtent Prancūzija ir Ispanija pirmosios apibrėžia, kas yra e, nuostoliai padaryti gamtai. E, valstybių narių šie veiksmai turi būti ir toliau remiami, nebūtina daryti tolesnių pakeitimų. Ši direktyva turėjo taip pat draudimo srityje labai teigiamą poveikį, kalbant apie atsakomybę už žalą gamtai. E, tai yra tas dokumentas, kuris rinkos operatoriams yra tinkamas. E, tokie kaip Allianz ir kitos draudimo e, Įmonės tvirtina, kad taip pat, kad ši direktyva e, buvo labai naudinga. Norėčiau pasakyti, kad ši direktyva yra visiems naudinga ir pilietiniai visuomeniai, ir įmonėms, ir kitiems rinkos veikėjams. E, turėtų būti vėl skatinama mažinti aplinkosaugos riziką. E, būtina remtis e, iš ankstinių vertinimų, kokia galėtų būti žala e, rizikingos veiklos atveju ir tuomet įmonė yra patariama įvertinti tą rizikos galimybę papildomai. Taip, pavyzdžiui, bendradarbiaujant su vietos valdų struktūromis, įmonės galės nuolatos saugotis, saugoti gamtą, pavyzdžiui, saugodamos uh, tam tikras sieklas, kurias teko pašalinti iš augalų dėl tam tikros veiklos, kurios galės būti ko saugoma, vėl atsodintos ten, kai veikla bus pabaigta. Taip pat galima perdirbti, pavyzdžiui, tam tikras atliekas, kurios paliktos aplinkoje kenktų gamtai. E, mes manome, kad e, verta skatinti įmonės investuoti į prevencinius veiksmus kai dėl liekamosios rizikos galima ją perkelti draudimo rinkai. Be abejo, e, ši draudimo suma bus e, skirtinga kiekvienai įmoniai. Taip bus paprasčiau suprasti, kodėl taip gerai veikia tas aplinkos saugos rizikos draudimas, jis yra savanoriškas, atlyginama už geros praktikos taikymą. Ir kiekvienu atveju draudimo formulė parenkama individualiai, kad būtų galima atsižvelgti įmonių įvairovę Europoje. E, Aplinkos saugos rizikos suvaldymas ir investicijos. Įmonės turi turėti galimybę investuoti į tai. Ferma, mūsų asociacija, mūsų federacija yra susirūpinusi dėl būtinojo draudimo, nes tai nepadėtų sumažinti nelaimingų atsitikimų. Kita vertus, tai sumažintų įmonių investicinės galimybės e, į rizikos valdymą jeigu būtų primesta būtina finansinė garantija, paremta maksimalia žala įvykus nelaimingam atsitikimui, e, tai iškiltų labai daug klausimų, techninių požiūrių, kaip reikėtų nustatyti tą maksimalę sumą šiai garantijai. E, čia reikėtų rinktis tarp neįmanomos kažkokios skaičiaus ir grinai nieko neparemto pasirinkimo reikėtų, kad būtų numatytos ribos kiekviena įmonė. Tai galėtų siekti, pažiūrėjau, 100 tūkstančių eurų e, įmonė. Jeigu įmonė galėtų pateikti tokią garantiją investu, ir tai būtų priversta investuoti taip pat į rizikos suvaldymą, tai koks, kiek ta įmonė bebūtų konkurencinga. E, pavyzdžiui, kai tenka po e, naudojimo sutvarkyti nebenaudojimų gamyklų plotus, vėlgi investicijos įmoniai tenka didžiulės. Įmonėms būt, būtų sunku e, pakelti tokią naštą. E, ribų nustatymas e, laike yra labai svarbus dalykas, kad įmonė sutiktų teikti garantijas. Be šių dalykų bus neįmanoma įmoniai gauti garantijos. Mes visi žinome, kad svarbiausias E, mūsų aptariamos direktyvos tikslas yra sumažinti žalą gamtai. Mes manome, kad finansinių e, garantijų teikimas nesumažins aplinkos saugos rizikos, nei nesumažins nelaimingų atsitikimų skaičiaus. Tad svarbiausia yra parama įmonėms, kad jūs galėtų investuoti į prevenciją ir kad galėtų tinkamai pasirūpinti rizikos valdymu. Na ir apibendrinamas noriu pasakyti, kad ferma remia Europos komisija numatytą darbų programą, kuria yra paremtas direktyvos įgyvendinimas. Manome, kad visiems ta direktyva turėtų būti naudinga. Mūsų federacija e, e, sakytų, kad reikėtų skatinti tinkamą rizikos suvaldymo praktiką ir mes manome, kad ši direktyva yra puikia proga parodyti kad 2015 metais komisijos pasiūlyta Better Regulation iniciatyva yra puikia. Mes manome, kad susidarumo principas, proporcingumas ir turėtų būti tie dalykai, kuriais vertų, verta būtų remtis. Tas, tuo būtų pasiūstas teigiamas signalas ES įmonėms. Dėkuoju. Dėkuoju. Dėkuojame abiems kalbėtojams. Na, o dabar vyks diskusijos, tiksliau tęsime diskusijas, perduosiu dabar žodžiu Lajam Kešman, jis yra uh, aplinkos generalinio direktorato komisijoje ketvirto, D4 e, vieneto vyriausiasis teisės aspektas, taigi pra, ekspertas, tiksliau, dabar prašom žodis jums. Dėkoju. Aš galbūt pirmiausia norėčiau padėkoti pirmiems pirmiausia padėkoti abiems komitetams už tai, kad suteikėte galimybę, galimybę pristatyti daugiametę darbo programą dėl LD. Ši programa e, nuo 17 iki 20 metų yra numatyta ir ji yra e, kaip ir tasa 2016 metų komisijos pranešimo dėl direktyvos įgyvendinimo ir darbo programa vyks paraleliai refiti vertinimui. Taigi vertinimo metu buvo nustatyta, kad direktyva gali pasiekti tik tai nedidelį po, dalį potencialių e, tikslų užkartant žalą aplinkai. Vertinimo metu buvo pasiūlyta, kad nekeičiant direktyvos galima imtis keletos e, veiksmų tam, kad būtų geresnis direktyvos e, panaudojimas užtikrintas. Ir taigi darbo programos e, tikslai būtent yra tie veiksmai. Taigi čia yra trys, trys pagrindinės sritis. Pirmiausia būtų vadinamosios įrodymų bazės tobulinimas. Taigi reikia pasižiūrėti, kaip direktyva praktiškai yra e, vykdoma, kaip veikia valstybėse narėse. E, matome, kad vis dar trūksta informacijos apie tai, kaip veikia direktyva. Štai pavyzdžiui, pavyzdys būtų konkretus, e, kiek, pavyzdžiui, incidentų ir avarijų. E, reikia, reikia tam, kad būtų direktyva būtų pradėti, pradėta įgyvendinti, ar jos priemonės numatytų, e, numatytos būtų įgyvendintos. Praėjusiu metu pabaigoje komisija pasamdė išorės paslaugų teikėją tam, kad būtų patobulinta ta įrodymų bazė. Viena iš šių veiklų tai būtų parengti, bandyti ir įgyvendinti informacinę sistemą, e, registruojant LD atvejus. Ši informacija gali būti panaudota siekiant e, padėti valstybėms narėms geriau gyvendyti direktyvą. Taip pat e, rengsime, tiksliau rengiame šiuo metu konkrečius rodiklius, kuriais vertinant žiūrėsime, kaip e, direktyva yra gyvenima. Ir čia yra komisijos aplinkosaugos teisės aktų gyvendinimo pežiūros programos dalis. Pagal ją mes žiūrime, kaip e, teisės aktai yra gyvendinami konkrečioje valstybėje narėje ir bandoma identifikuoti konkrečias sritim, kokiuose sritise galima pažangos daugiau pasiekti. E, šiais metais jau esame tokią preliminarią informaciją parengę. Taigi ketiname patobulinti tą feedback sistemą ir žiūrime, kaip LD direktyva konkrečiai veikia valstybėse narise. Ir šiuo tikslu mes rodiklius kiekvienai valstybei nariai parengsime. Toliau antroji sritis būtų paramos priemonėse. Tai čia būtų konsultacijos ir, pavyzdžiui, mokymų programuose. Pirmoju etapu nuo 17 iki 18 metų E, pagrindinis dėmesys bus skiriamas geresniam pagrindinių principų, e, direktyvos principų suvokimui. Kiti kalbėtojai jau pabrėžė kai kuriuos aspektus, pavyzdžiui, tokius kaip žala aplinkai arba, pavyzdžiui, žala bio įvairoviai buvo paminėta. Taigi mes tikimės, kad pavyks sėkmingai dirbti su valstybėmis narėmis ir ekspertais tam, kad būtų geresnis suvokimas šių pagrindinių principų pasiektas, o tai turėtų privesti prie geresnio direktyvos įgyvendinimo. Na ir taipogi e, dar ir konkretesnių veiksmų šioje srityje bus numatyta imtis. Na ir galiausiai trečias rytis, tai būtų finansinis saugumas. Šiandien apie tai jau nemažai girdėjome kalbant kalbėtojų. Darbo programoje yra numatytas Europos inspektorių tinklo Impel projektas. Šis projektas buvo parengtas valstybėms narėms išsakius savo būkštavimus dėl to, kad tų valstybių narių, valstybių mokė, tiksliau mokesčių mokėtojai iš esmės e, turi e, mokėti už e, žalos gamtai valymo ir kitas paslaugas. Taigi, Impel ekspertai žiūri, kaip praktiškai galima padėkti valstybėms narėms, kaip e, galima geriau užtikrinti finansinį saugumą įvairiausiamis aplinkybėmis ir apskritai, kaip galima e, finansinio saugumo vaidmenį padidinti pagal direkt, naudojant šią direktyvą arba panaudojant kitus e, instrumentus, tokius kaip pavyzdžiui pramoninių atliekų atliekų ar emisijų srityje. Taigi, programa šiuo metu yra tik tai vykstanti ir be jokios abejonės ji galėtų būti peržiūrėta, pakoreguota. Na, o tai bus padaryta glaučiai bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis ir taip pat ir suinteresuotaisiais asmenimis, kurių atstovų pasisakymų šiandien ir taipogi girdėjome. Dėkoju. Pirmininkas, dėkoju. Turime laikytis numatytos darbo tvarkės, nustatytų laiko ribų. Taigi, turime dabar klausimų ir atsakymų dalį, maždaug 20 minučių tam turime. Žodis kolegoms, dalyviams posėdžio. Taigi klausimų matau porą norinčių pasisakyti. Aš siūlyčiau klausimus sugrupuoti po kelis, o po to atsakymų išklausyti. Taigi pirmiausia, ponia Hautala, prašom. Dėkoju. Aš buvau šio komiteto narė, kai komitete buvo kalbama apie šią direktyvą. Taigi e, labai įdomu dabar stebėti, kokios pasiekmes ir rezultatai jos Komisija mano, kad įgyvendinimą pavyks patobulinti teikiant konsultacijas ir dirbant su valstybėmis narėmis kartu, ger, siekiant geresnio dir, direktyvos suvokimo, supratimo. Tačiau, aš kaip suprantu, mūsų ekspertai siekia teisinių pokyčių. Galbūt komisija ir ekspertai galėtų galbūt čia mums e, dalyvaujam padiskutuoti apie e, poreikį naujų teisės aktų, teisinio reglamentavimo tiksliau, kaip yra pavyzdžiui su apibrieštimis. Ponas Kešmanas kalbėjo apie šiuos aspektus, taigi ar reikia kažką tai keisti, ar reikėtų galbūt pašalinti tas galimybės skirtingai interpretuoti tekstą. Pirmininkas. Taip, be jokios abejonės gali ir mūsų kalbėtojai tarpusavėje diskutuoti bei reaguoti į tai, kas buvo išsakyta. Na, o dabar žodį suteiksiu kalbėtojai sėdinčiam salės gale. Klausimą galite užduoti dabar savo, prašom. My name is Peter Teffer. I'm a journalist. Peter Teffer. Aš esu EU Observer žurnalistas. Mano klausimas būtų toks. Vienas iš didžiausių žalos padarimų gamtai pastarysis metais yra oro tarša. E, automobilių pramonė gamina tokius automobilius, kurie teršia labiausiai, jau atsakomybė yra akivaizdė. Tad komisijos reikėtų paklausti, ko gero, ar galima būtų čia pritaikyti automobilių gamintojams teršėjo mokėtojo principą. Iki šiol buvo to neįmanoma, nes atrodo, kad šio, ši direktyva neapima oro taršos. Ar jūs manote, ar komisija mano, ar kalbėtojai mano, ar parlamentas mano, kad ši direktyva turėtų būti pakeista ir oro kokybė galbūt turėtų būti irgi traukta iš šios direktyvos apriepti, nes vyksta baisus dalykai, jiems galbūt būtų galima užkirsti kelią. Ačiū. Thank you. Pirmininkas dėkoju. Aš iš savo pusės ir paturiu klausimą, nes NV komitete esu e, pranešėjai šiuo klausimu ir mano pozicija yra aiškia. Aš manau, kad reikėtų išplėsti LD taikymo aprypti. Aš manau, kad iš tikrųjų tai, kad ši direktyva oro taršai netaikoma, tai yra viena iš didžiausių spragų. Ir aš galvoju, kad žala e, yra, ko gero, a, kol kas dar yra neįmanoma padaryti to, to, to sąsajos tarp automobilių gamintojų atsakomybės ir žalos gamtai dėl to, kad teršia automobiliai. Mes kol kas dar diskutuojame, ar įtraukti oro taršą į šios direktyvos taikymo apriepti. Bet matome, kad ne viskas yra labai paprasta. Kaip rodo mūsų patirtis, tam smarkiai priešinamasi. Dabar norėčiau steigti žodį mūsų prelegentams atsakyti, ar kažkas iš ekspertų ar iš komisijos atstovų galbūt norėtų reaguoti į tai, kas buvo išgirsta. Heidi Hautala taip pat užtarė, tai uždavė klausimų, gal būtų galima atsakyti. No reaction. Niekas nereaguos, niekas nenori pasisakyti. Is, heard... Kaip girdėjote, mano nuomonė yra šiek tiek skirtinga. Aš manau, kad yra tokių dalykų, kurie turėtų keistis, tokie kaip žalos gamtai apibrieštis, kur kol kas apibrieštis pernelyg mokslinė. Taip pat galimybė interpretuoti e, labai susilpnina patį teisės aktą. Aš suprantu, kad čia yra politinė problema netai paprasta yra pakeisti direktyvos tekstą. Šis e, direktyvos tekstas egzistuoja daugiau negu 18 metų, bet 30 metų turime egzistuojančius kitus teisės aktus, kur kalbama apie žalą gamtai. Tada aš manau, kad yra galimybė keisti teisės aktus, kai to reikia. Tik reikėtų atsiminti, kad dažnai verslo sektorius uh, yra prieš, pavyzdžiui, pilietinių organizacijų siekius. Tiesiog aš manau, kad reikėtų pažiūrėti istorinius įvykius. Jeigu neįmanoma yra pakeisti tų tekstų politiškai, tai tuomet galbūt būtų galima į direktyvas integruoti tam tikras nuostatas, kad būtų galima tą žalą sumažinti. Pavyzdžiui, kalbam apie galimybę interpretuoti tekstą. Jeigu jūs nenorite tos galimybės atsisakyti, tai integruokite tokias direktyvas kaip IEIPPC, tai yra pramonės emisijų direktyva primta 2008 metais. Aštuntame straipsnio septintoj daly, daly yra pasakyta viskas, kur būtų galima kalbėti apie štai tokio pobūdžio atsakomybę. Šiuo požiūriu aš manau, kad būtų įmanoma sutikti su tuo, kad, pavyzdžiui, gamintojas, kuris naudoja genetiškai modifikuotus organizmus ir juos teikia į rinką, jis pateikia blogos kokybės produktus ir jis būtų atsakingas už tai. Tai štai, kaip su ta interpretacija. Kita galimybė būtų įtraukti vystimosi riziką, taip vadinama. Ir galima būtų pasiremti Vokietijos nacionalinę teisę Ir čia būtų irgi galima kalbėti apie riziką ateities vystimuisi. Kai dėl kitų apibrėšių, kai dėl pačių apibrėšių nieks jų nesupranta, viskas pernelik moksliška. Teisėjams, kai tenka gyveninti ES nuostatas teisės rytyje, jie nesupranta, apie ką čia kalbama, nes jie yra teisininkai. E, jie be abejo gali paremti mokslininkus e, ar, ar, ar kuriejus, bet jiems svarbu teisinės nuostatos. Oro taršos e, srityje ši direktyva neapima, bet manau, kad čia irgi galima būtų pabandyti apibriežti žalą gamtai. Apibrieštis neapima abiotinės ir biotinės srities skirtumo. Taip pat nekalbama apie įvairių aplinkų sąveiką. Tai yra vanduo, žemė, dirbožėmis ir panašiai. Amerikos teisės nuostatose, kur kalba apie aplinkosaugą, arba, pažiūrėjau, Lugano konvencijoje, yra apie tai kalbama. Pasižiūrėkite, kaip būtų galima tuos apibrieštis pertvarkyti, nes tos apibrieštis kol kas yra labai sudėtingas dalykas. Ir draudimo atveju tai yra esminis dalykas, nes jeigu nėra aiškių apibriešių, kas yra žala, tai tuomet kaip gali veikti draudimo sektorius, kaip mes galime kiekybiškai įvertinti žalą gamtai. Na, istorija tuo nesibaigia, o kaip dėl žalos, kuri kaupėsi laikui bėgant, kaip dėl žalos, kurios neįmanoma nurodyti priežasties, kaip mes galime įtraukti čia draudimo sistemą, kuri veiktų. Taigi viskas labai kompleksiška, labai susiję. Mums reikia ieškoti pusiausvyros tarp pramonės nuostatų, tačiau aišku, jeigu teksto nenorite keisti, tai tuomet, sakyčiau, jis būtų integruoti į direktyvą tarptautinės nuostatas. Dėkui. Pirmininkas, ačiū, ar būtų kitų reakcijų. I, I question... Galbūt aš galėčiau kalbėtojams pateikti taip pat klausimų. Vienas iš jų būtų skirtas ponui Pirėdo ir ponui Kanameras. Abu kalbėjote apie tai, kad pagal jūsų stebėjimus ir jūsų patirtį įmonės mano, kad nereikia toliau kažką reguliuoti, kad nereikia kažkokių privalomų nuostatų ar finansinio saugumo schemų. Mes sakoma, įmonė sako, kad turime jau direktyvą ir to gana. Man susidarė toks įspūdis, kad jūs abu, ir tai nestebina, aišku, verslas nelabai entuziastingai paprastai priima kažkokias naujas reguliavimo nuostatas. Bet e, jeigu pažiūrėtume į mūsų aptariamą direktyvą, mes matome, kad ten yra įvairių finansinių saugumo schemų pasiūlytos nuostatos tam tikros. Kai kurios tos schemos, sakoma, galėtų būti būtinos. Tai, tai galėtų būti būtino draudimo sistemos, taip yra vienose šalyse, kitur nėra tokių nuostatų, tai reiškia, ne visi veikia pagal vienodas taisyklės. Turime neva vieningą rinką, kur situacija labai skiriasi, verslo įmonėms skiriasi situacija ir sąlygos, kuriomis jos veikia. Kai kurios valstybės narės, taip sakoma, išsisuka pigiau teršdamos aplinką, nes netenka įmonėms mokėti už privalomą draudimą. Ir man čia atrodo, kad tai turėtų būti susijęs su konkurencijos problematika. Suprantu, ką jūs manote, bet aš manau, kad situacija dabar yra štai tokia, reikia harmonizuoti reguliavimą. Nes tas reguliavimas yra reikalingas, bet kai kuriuose valstybėse narėse, kurios dar nėra gyvendinusios šios direktyvos nuostatų, kad visose valstybėse narėse būtų numatytos vienodos sąlygos įmonėms veikti. Kaip Jūs manote, ar situacija dabar yra gera, ar teisinga, kad e, skiriasi žalos gamtai reguliavimo tvarka valstybėse narėse ar ne? Ar jūs manote, kad reikėtų harmonizuoti tai? Antras klausimas būtų skirtas ponui Kašman. Jūs sakėte, kad Europos komisija daugiametė darbo programoje labiausiai susitelkė prie geresnių e, egzistuojančios direktyvos įgyvendinimo ir nesiūloma kol kas didesnių pakeitimų joje, nesiūloma papildomų teisėkuros priemonių, bet ar jūs manote, kad kai kurios problemos, kurias patiria jau dabar Europos komisija, kai štai pasižiūrite, kaip direktyva gyvendinama, nerodo, kad labai skirtingas direktyvos supratimas egzistuoja atskirose valstybėse narėse. Paprasčiausi dalykai, tokie kaip ataskaitų teikimas komisija yra suvokiama visai skirtingai valstybėse narėse. 75 procentai pranešėjų iš dviejų valstybių narių, o mm, tik keletas yra iš kitur. E, ar galima būtų daugiau harmonizavimo numačius išspręsti dabar egzistuojančias problemas? Ar reikia tą direktyvą pačią gerinti? Dėkoju. Yeah. Ms. Ferrara also have a question and then we can... Pone Ferrara taip pat turi klausimą, o paskui um, bus pateikti atsakymai. Puiku. Dėkuoju visiems pranešėjams. Aš e, kartu su kolega Javor esu taip pat pranešėja jūri komiteto vardu dėl šios direktyvos įgyvendinimo. Aš uh, Norėčiau reaguoti į tai, ką sakė pranešėja ir norėčiau taip pat kai kurių patikslinimų ar, ar jūsų nuomonės. Jūs e, sakėte, kad būtina harmonizuoti teisės nuostatas visose valstybėse narėse šios ryties. Dabar turime direktyvą. Ar jūs manote, kad reikia peržiūrėti tei, teisinius pagrindus ir ar reikėtų reglamento, pavyzdžiui, e, šioje srityje, nes e, iš vykusių diskusijų ši... išsikristalizavo nuomonė, kad e, yra sunku surinkti informaciją iš valstybių narių, gauti objektyvios informacijos, objektyvių skaičių, ir paskui remiantis tą informaciją būtų galima geriau suprasti, kaip, kada, kur e, reikia veikti. Tad e, galbūt reikėtų kažkokio e, kito teisės akto, kuris užtikrintų harmonizavimą valstybėse narėse ir geresnę galimybę užtikrinti stebėseną padėties valstybėse narėse. Kalbant apie stebėseną, tai e, tas stebėsena neveikia realiai iki šiol dėl įvairių priežasčių. Kartais taip yra dėl to, kad e, patys tikrintojai ne visuomet būna nepriklausomi Kita vertus, valstybėse narėse Valstybėse narėse tos įmonės, kurių veikla kelia pavojų aplinkai, yra pas, pasklydusios praktiškai visur ir kalbant apie tokio pobūdžio įmonių veiklą, kuri potencialiai pavojinga, tai e, tokios įmonės turėtų būti įrašytos į e, e registrą ir turi būti užtikrinama stebėsena reguliaresnė negu yra dabar. O kalbant apie e, finansinius aspektus ir draudimą, tai aš pritariu E, ponai Kalameras, nes e, privaloma finansinė garantija nėra e, tas pats, kas aplinkosauginė rizika ir kad tokia garantija nėra pakankamai atgrasanti ir negali padėti visiškai išvengti tos rizikos. Todėl Aš manau, kad taip yra, nes paprasčiausiai faktai tai patvirtina. Aš esu iš Italijos, iš Kalabrijos ir ten yra tam tikrų vietovių, miestų, kur gyventojai gyvena šalia savartynų, kur yra toksiškų atliekų ir čia kyla ne tik tai aplinkosaugos rizika, tai, bet kyla ir pavojus piliečių sveikatai. tose vietovėse, pavyzdžiui, vėžio atveju skaičius visą laiką didėja. Todėl e, turėtume daugiau dėmesio skirti prevencijai, nes paskui gali būti per vėlu siekti gerinti tą padėtį. Reikės e, per nelik daug laiko tuomet, e, kad būtų grįžta prie primtinos padėties. Tad geriau imtis prevencinių veiksmų. Aš taip pat pritariu tam, jog jog turime akcentuoti labiau ne tik prevenciją, bet ir rizikos valdymo aspektą. Bet šiame kontekste finansinės garantijos yra būtinas e, dalykas, nes rizika egzistuoja ir atsitinka dažnai, kad taip, kad tos įmonės, kurios yra atsakingos už taršą, subankrutuoja ir paskui nebūna kam uh, apmokėti e, už padarytą žalą. Aišku, mes taip pat e, turime atsižvelgti į įvairius veiklos tipus ir nuo to turi būti e, ir nuo to turi priklausyti finansinė garantijų. Aišku, alternatyva būtų Europos lygmenių fondo sukūrimas, tačiau kaip toks fondas būtų e, užtikrinamas, kas į, jį mokėtų tas lėšas. Tad dėl, dėl, dėl tokio fondo aš turiu abejonių. Kitas aspektas yra ant antrinę atsakomybę už padarytą žalą, tai yra labiau techninis klausimas, direktyva neapima šito aspekto, nors kai kurios valstybės narės įgyvendina priemonės e, šios ryties. Tad norėčiau jūsų nuomonės dėl šitų išmanytų aspektų. Dėkuoju. Dėkuoju. O dabar suteiksiu žodį atsakymams, nes daug klausimų buvo paliesta. Prašom, žodis pranešėjams. Jeigu neprieštaraujant, aš perėsiu į italų kalbą. Kaip, kaip jūs ir matėte, tie klausimai, kurie buvo pateikti per šį pozitį, e, apima dažniausiai techninius aspektus. Nors e, institucija yra politinė, Tačiau e, turime vis dėlto nepamiršti ir tų teisinių ar techninių aspektų. Čia yra pagrindų direktyva ir e, yra tam tikrų aspektų, kur, kurie e, daro įtaką nacionalinių lygmenių ir yra tam tikrų ir, kirų, ir kitų pasiekmių valstybių narių e, teisinės sistemas dar nėra visiškai vienodos ir yra pakankamai daug skirtumų, o įmonės visuomet pasisako už maksimalų harmonizavimą. Tad didelėme pasaulyje, aišku, gal viskas atrodytų gerai, visos taisyklės būtų e, aiškios ir būtų labai aišku, kokios teisės nuostatos turi būti taikomos. Tačiau žiūrinti tai per techninę teisinę prizmę, neįmanoma to užtikrinti dabar turint omenyje e, tą, tą, tą teisinę įvairovę egzistuojančią valstybėse narėse. Dabar e, reaguojant į tai, kas buvo pasakyta, kalbant apie e, skirtumus tarp e, valstybių e, narių arba turint omenyje sąnaudas ir jų apmokėjimą bei draudimą ir finansinius aspektus. Didžioji, didžioje dalyje valstybių tas žalos sąnaudos e, yra nesusijusios su tuo, kad mato direktyva, bet e, susijusios su istorinė tarša. Sakykime, kad e, draudimo bendrovė, bendrovė nusprendžia padengti tokią pobūdžio riziką, tai techninio pobūdžio čia iškyla daug sunkumų. O kalbant apie išimtis ir leidimus, čia visų pirma kalba sukasi apie tokius atvejus, kuriuos reikia interpretuoti labai griežtai ir siaurai. Tai Italijoje praktiškai, pavyzdžiui, neįmanoma to taikyti. Ir yra taip pat e, šalutinis tam tikras poveikis, šalutinės pasiekmes. E, teismas gali būti visiškai nesuinteresuotas. E, taikyti galimybę interpretuoti o gali tai žiūrėti per baudžiamosios teisės e, prizmę. Tad e, aš tą noriu pasakyti, kad vis dėlto turėtume e, labai didelį dėmesį skirti teisiniams, techniniams aspektams visų šitų dalykų. Dėkuoju, ponas kan Kanomeras. Aš e, pradėsiu prancūziškai, atsakysiu prancūziškai. Aš manau, kad e, tai, kas buvo pasakyta, yra labai svarbus dalykai, aišku, yra pakankamai sudėtingi, harmonizavimas yra pageidautinas dalykas visiems ir įmonės to nori, nes daug lengviau susigaudyti harmonizuotame, e, suvienodintame kontekste. Tačiau tai sudėtinga, todėl kad valstybėse narėse kol kas dar yra labai daug skirtumų. Pavyzdžiui, Prancūzijos įstatymai yra pakankamai daug atsakomybės aplinkos saugos srityje numatantis ir e, tos nuostatos susijusios pakankamai daug ir su atsakomybė dėl bioįvairovės, dėl žalos bioįvairoviai. Aišku, galbūt e, tos problemos yra ir politinio pobūdžio problemos, e, tos problemos, kurios iškyla, bet kalbant apie e, finansinį saugumą ir numatomumą, tai e, nėra paprasčiausiai rinkos, norint teikti tas garantijas. Kaip ir sakė pirmininkas, kai kurios valstybės yra numačiusios e, garantijas e, dirvos e, atkūrimo srityje, pavyzdžiui, Tačiau tai nėra taip paprasta, nes reikia susitarti il, il, ir dėl sumų, jos pakankamai didelės, taip pat bankai nesutinka neribotam laikui teikti garantijų, arba jam sunku tai daryti 20 ar 40 metų laikotarpį. Tad e, įsivaizduokit, kad po 2008 metų bankinės krizės iš tikrųjų yra labai sunku gauti tas uh, finansinės garantijas. Draudimo įmonės teikia tam tikrus panašius produktus, tačiau čia taip pat iškyla rizikos įvertinimo klausimas ir, ir, ir sumų dydžiai įvertinimas ir tai nėra paprasta. Mes e, taip pat uh, Turim pagalvoti ir apie diskriminavimo aspektą, nes kai kurios įmonės e, galės teikti tas garantijas, kai kurios negalės. E, mes turime gal pradėti nuo teisės nuostatų harmonizavimo dėl e, garantinių užstatų, pavyzdžiui, kad teisinės nuostatos visose valstybėse būtų vienodos, kad jos apimtų ta, tos pačius rizikos faktorius, o paskui e, bus galima galvoti, e, ką reikia toliau daryti, kuomet finansų rinkos bus, e, taip sakant, sveikesnės. Dėkuoju ir dabar žodis ponui Kašman labai trumpam reagavimui, o paskui diskusiją šito klausimu e, baigsime. Tad e, dabar ponas Kašman, paskui ponas Kavada. Dėkuoju, ponė. Javor, atsakydamas į jūsų klausimą, aš e, norėčiau pasakyti, jog komisija yra nusiteikus optimistiškai. Mes e, pradėjom tą daugiametę finansinę programą nagrinėti pesimistiškai nusiteikę, bet dabar mes manome, kad e, direktyvos įgyvendinimas e, darysis veiksmingesnis dėl visų priemonių, kurios taikomas, tačiau mes negalim atmesti galimybės, kad e, tam tikrų metų galbūt mes pasiūlysime tam tikrus pakeitimus e, tai direktyvai, to negalim atmesti. Ir daugiametė e, veiksmų programa taip pat gali ap, apimti tuos e, aspektus, kad mes turėsim daugiau e, informacijos, kuomet už keletą metų mes žinosim tiksliau, kokia yra padėtis bet e, direktyvos peržiūros galimybė visuomet, e, visuomet lieka. Dabar kalbant apie kitus klausimus, kuriuos pateikė e, ponė Ferrera, pavyzdžiui, tai e, ponė Ferrara teisingai e, pabrėžia žalos atlyginimo ir prevencijos aspektus ši direktyva nėra izoliuota priemonė, yra ir kitų priemonių, kurios vaidina esminį vaidmenį užtikrinant e, prevenciją. Priede, pavyzdžiui, yra minimi tie operatoriai, tos įmonės, e, kuriuoms taikoma labai griežta atsakomybė ir jiems taikoma taip pat ir emisijų direktyva, kuri yra labai griežtai reglamentuojanti direktyva, tad, kaip sakiau, yra ir kitų priemonių, kurios e, čia e, vaidina svarbu vaidmenį, būtent prevencijos rytyje. Ir mes taip pat turime suprasti sąsąją tarp šios direktyvos ir kitų uh, E, teisinių priemonių ir tos sąsajos svarbą. Komisija rengia e, pasiūlymą dėl e, draudimo atitikties aplinkosaugos srityje ir mes tikimės, kad tuo paskatinsime įgyvendinti platesnį, labiau apimant, visą apimantį e, požiūrį ir tuo būdu galėsim išvengti tokių situacijų, kurių, e, kurios gali kelti problemų. Ir tie kiti, tos kitos priemonės gali būti, pavyzdžiui, aplinkosaugos nusikaltimų direktyva ar, ar, ar atgrasimo e, direktyva. Tai, e, yra galimas gairės ateičiai jūsų apmąstymams. Dėkuoju, ponė Kavada. Dėkuoju už visus šitos komentarus ir klausimus. Ir e, dar e, labai trumpai norėčiau suteikti žodį poniai Ferrara. Dėkuoju labai trumpai. Norėčiau padėkoti visiems pranešėjams už pasisakymus. Jie pasiūlė puikių gairių mūsų apmąstymams. Aišku, e, sritis yra sudėtinga. Viena vertus e, labai svarbu užtikrinti harmonizavimą valstybėse narėse, nes harmonizavimas visiems palengvina gyvenimą, bet kita vertus turime atsižvelgti į kitus egzistuojančius teisės aktus, kurie daro įtaką tai sryčiai. Tad e, reikia harmonizavimą ne tik tai e, valstybių narių lygmenių, bet ir harmonizavimo teisės aktų įvairovės požiūrių, nes turime užtikrinti tokią vientisą sistemą, leidžiančią spręsti žalos problemas ir kitas problemas. O kalbant apie istorinę taršą, čia atsakau ponui Pirėdą, viena iš e, svarbiausių problemų, kurios čia kyla, yra tos, jog dabartiniai teisės aktai neleidžia retroaktyviai taikyti nuostatų, tad mes turėsime rasti kažkokių kitų priemonių spręsti tos problemoms, bet galvojant apie ateitį, tai aišku, galėsime sugalvoti kokių nors naujovių, kurie e, leistų išspręsti tas e, problemas. Aš e, ir toliau dirbsiu kartu su kolega Javor. Džiaugiuosi, kad e, relevantiškumos lenktis bus peržiūrėtas, kaip ir daugelis kitų svarbių e, aspektų. Aš dirbu labai glaudžiai bendradarbiavimą su Envi komitetu ir manau, kad mūsų darbas tikrai bus konstruktyvus. Dėkoju už šį už šią ilgą E, posėdžio dalį, už įdomias diskusijas. Man atrodo, kad mes palėtėme labai svarbius aspektus ir teisėkuros darbe, dirbant ekspertams, teisininkams e, e, ir visiems kitiems įmonių atstovams, pavyzdžiui, bus galima pasistumėti į priekį. Dėkuoju visiems už dalyvavimą, už jūsų drausmę. Ši posėdžio dalis e, klausimas yra baigtas, o dabar yra uždara posėdžio dalis. Norėčiau paprašyti, kad tie, kurie nedalyvauja uždaroje posėdžio dalyje, greitai išeitų iš salės, nes mes vėluojame ir e, pirmininkas dar kartą dėkoja dalyviams. Thank you.